iš kelių frakcijų gavau pasiūlymų dėl, e, pasiūlymų dėl pakeitimų, dėl delegacijų pakeitimo. Tie dalykai bus patrinė, įrašyti į protokolą. Iki, iki poto, protokolo patvirtinimo, jeigu nebus patvirtinta pakeitim, e, prieštaravimų kažkokiu ar pastabų, tai tie pakeitimai.